Ok, je vous propose de commencer, si vous voulez bien. Pradėti mūsų darbą. Turite darbo tvarkės projektą, tikiuosi, galime jam pritarti. Šiandien vertimas yra visas kalbas išskyrus airių ir kroatų um, ankstesnio posėdžio protokolą esate gavę, jei niekas nepatiks jokių pastabų jam, jis bus laikomas patvirtintų posėdžio pabaigoje. Iš karto siūlau perėti prie mūsų klausimo. Noriu priminti, kad kovo 23-ąją mūsų komitete vyko keitimasis nuomonėmis dėl svarbaus dokumento socialinės apsaugos klausimų ir komisijos pasiūlymo dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. E, keitimasis nuomonėmis vyko dalyvaujant komisijos narį Marian Teisen, kuri pristatė e, pasiūlymą dėl e, teisės aktų peržiūros ir šiandien klausimuose turime galimybę dar labiau pasigilinti šią temą ir tikiuosi, tai bus naudinga pranešėjai ponui Balašai ir šešėliniams pranešėjams tolimesnėme jų darbe. Išklausysime tris kalbėtojus šiandien. E, kalbės daktaras Eisenhofer, civilinės teisės ir socialinės, socialinės apsaugos teisės profesorius iš Osnabruk ir Jenos universitetų Vokietijos, Vokietijoje. Taip pat pasisakys ponė Evelyn de Jong, e, mokesčių specialistė iš Ernst ir Young E, įmonės Eidhoveno Niderlandų ir taip pat Karlos Garcia de Cortazar Nebreda, e, direktoriaus pavaduotojas e, vartotojų sveikatos kultūros švietimo ir socialinių reikalų ministeri... klausimais užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerijoje iš Madrido. Paskui šešėlinė pranešė ir kiti nariai turės galimybę žodžiu klausimus. Ir iš karto suteikiu žodį daktarui Eisenhofer.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 tris labai svarbes Europos socialinės politikos temas. Pirmiausia, pastaraisiais metais Europos teisingumo teismo praktikoje išiškėjo klausimas, kiek ES nuostato dėl socialinės sistemos, socialinių sistemų koordinavimo ir laisvo asmenų judėjimo kertasi buvo priimti teismo sprendimai, sulaukė didžiulio atgarsio, kurie šiame teisėkuros pasiūlyme bus e, priimami domen. Bet to yra pasiūlymas koordinuoti e, išmokas ir taip pat kitaip traktuoti bedarbio išmokas. Tačiau aš kalbėsiu apie ką kitą. Pirmiausia, paminėsiu pirmąją svarbę temą. Tai yra socialinės pašalpos ir šios ryties koordinavimo veiklas. Teisingumo teisme priimtuose sprendimuose buvo konstatuota, kad nedirbantis asmenys, kurie turi būti šelpiami, taip pat turi teisę gauti išmoką, kadangi jie turi būti traktuojami vienodai kaip ir visi ES piliečiai, bet tai ir priklauso nuo faktinės gyvenamosios vietos. Laisvos menų judėjimo direktyvos 24 straipsnėje antroje dalyje yra teigiama, kad nedirbantys asmenys, kuriems reikalinga parama, gali pasinaudoti išimtimi. Šitos nuostatos turėtų būti įtrauktos į pataisytą teisės aktą, tačiau yra numatytos ir konstatuojamosios dalys, kurias reikia turėti omenyje. 47 straipsnė bus numatyta, pavyzdžiui, kad ES perduodama kompetencija valstybėms narėms, vis dėlto turi ir toliau stengtis, kad būtų laikomas žmogaus teisių, kurios yra suformuluotos žmogaus teisių konvencijoje. Jūs žinote, kad Europos žmogaus teisų konvencijoje yra numatytos ir socialinės teisės kaip nusavybė ir todėl kokią nors diskriminaciją, teikiant socialinės išmokas arba paramą, yra netoleruotina. Tačiau kita vertus, ar šitas teisingumo teismo e, sprendimas ir sprendimų praktika siekiant valstybėms uh, užtikrinti kompetenciją, formuluoti savo socialinę mm, uh, programą, nėra prieštaringa. Dabar kitas dalykas tai yra e, slauga. Slaugos išmokas taip pat yra numatyta įtraukti į socialinių sistemų koordinavimo sritį. Teisingumo teismas jau dešimtmeč, prieš dešimtmečius priėmė sprendimus, kad slaugos paslaugos taip pat yra perkeliamos pagal sveikatos draudimo sistemas ir taip pat slaugos paslaugos turėtų būti teigiamos vadovaujantis uh, galiojančia sveikatos apsaugos sistema. Tai apima ir koordinavimo pastangos. Tai reiškia, kad sveikatos ir slaugos paslaugos turėtų būti traktuojamos vienodai. Taip pat reikėtų prisiminti, kad koordinavimas pasiekia savo ribą, kai tarp valstybių yra didžiuliai struktūriniai skirtumai, priklausomai nuo to, ar slauka yra įtraukta į sveikatos apsaugos sistemą, ar suprantama kaip visiškai atskira paslauga. Taigi įvairiose socialinio draudimo sistemose techniškai gali būti skirtingai šita paslauga finansuojama. Mano manimu, svarbiausia dalis yra išmokos asmeniui tapus bedarbiu. Koordinuojant šitas išmokas socialinio draudimo sistemos skiriasi iš esmės. Kai kalbame apie išmokas bedarbiams, tai tos išmokos gali būti eksportuojamos tik su tam tikromis išlygomis. Vienas dalykas tie asmenys, kurie gyvena vienoje valstybėje ir dirba kitoje valstybėje, tačiau šitas specifinis nedarbo draudimo išmokos išmokos grinaisiais dabar turės būti teikiamos platesnių mastų vietoj trijų mėnesių iki šešių mėnesių, o galbūt ir neribotai. Ir man atrodo, kad labai svarbu e, užtikrinti socialinę apsaugą tiems, kurie dirba vienoje valstybėje ir gyvena kitoje valstybėje, kai jie iš B valstybės gauna tam tikras išmokas, tai tuo met reikėtų suderinti socialinės apsaugos išmokas. Tai yra vienas dalykas yra teisė išmoka, kitas dalykas išmokos konkretus išmokėjimas. Kai šitas principas netaikomas, iškyla didelių problemų. Siekiant apskaičiuoti bedarbio pašalpos dydį, kadangi vienas prie vieno tos sumos perkelti kitą valstybę negalime. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba Šveicarijoje, tai apskritai atlyginimams esant Šveicarijoje daug didesniems, tuomet negalima apskaičiuoti pagal tą patį principą bedarbio pašalpą tokio padydžio, kokią gautų Šveicarijos pilietis. Taigi labai svarbu šiame perskaičiavimo procese išsaugoti asmens teisės. Ir tai yra vienas iš pranašumų derinant sistemas. Kitas dalykas - galiojanti teisė tą skirtumą įvertina tais atvejais, kai vienoje valstybėje ta išmoka yra didesnė, o kitoje yra mažesnė, tai tas suderinimas yra naudingas gavėjui. Tačiau šitas sistemų koordinavimas labai būtų naudingas ir aš manyčiau, kad tai būtų sveikintinas dalykas. Tačiau problemas matai štai, matau štai kokias. Šita pagrindinė nuostata, kad užimtumo valstybė yra ta, kur yra atsakinga, tačiau tuo atveju, kai asmuo dirba ne mažiau kaip 12 mėnesių. Jeigu taip nėra, tai tuomet, kaip ir anksčiau, kilmės valstybė yra atsakinga valstybė. Čia gali kilti problemų, kadangi dirbant trumpą laiką, negaunama, negyjama teisė gauti bedarbio išmoką. Ir šita sistema tada tampa diferencijuota, sudėtinga ir apskaičiavimas tampa daug sudėtingesnis. Todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad gali būti sudaromas privačiosios teisės sutartys, kad būtų galima užpildyti tą susidarysiančią spragą. Dėkoju. Euh, merci, docteur, en tous les cas pour... Ačiū. Už tokį glaustą pristatymą. Ir iš karto žodį suteikiu poniai Evelindai Jong Labadiena, ponios ir ponai. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane šiandien pristatyti naują pasiūlymą dėl socialinės apsaugos mokesčio. Norėčiau vis pirma pasistatyti, prisistatyti. Esu tarptautinių socialinio apsaugos tinklų ekspertė, e, pasienio darbuotojų tinklo organizacijoje. Todėl šiandien uh, Kalbėsiu apie tai, e, su kokiais klausimais susiduria darbuotojai ir darbdaviai, kai jie dirba tarptautiniu mastu, tarptautiniu pagrindu. Turiu parengtą ir savo e, pasisakymo tekstą. Perži... Peržiūrėjusi pasiūlymą pateiktą, aš nusprendžiau pakalbėti apie bedarbio pašalpas. Ir mm, nagrė, išnagrinėjusi šį klausimą pateiktame pasiūlyme, kaip, kaip e, ankstės kalbėtas jau minėjo, darau prielaidą, kad pasiūly, siūlomi pakeitimai yra logiški ir kad pasienio darbuotojai turėtų gauti išmokas iš tos šalies, kurioje jie pastaruoju paskiausiai gyveno ir kurioje mokėjo e, įmokas tie žmonės, kurie gyvena vienoje valstybėje, o dirba kitoje, jei jie tampa bedarbiais, jų, jiems socialinės pašalpas turi mokėti ta valstybė, kurioje jie yra įsistigę, kurioje jie gyvena. Tuo požiūriu situacija yra e, keista, nes e, jeigu pašalpą turėtų mokėti ta valstybė, kurie žmonės paskutinėje dirbo, tai, tai būtų e, naudingiau jiems. Taip pat siūlymas pereiti prie e, paskutinės, prie, prie sistemos, kuomet išmokas moka valstybė, kurioje e, darbuotojas paskiausiai dirbo, reikštų, kad, e, kad, jie ne, kad jie negauna socialinės pašalpos išmokų iš savo gimtosios valstybės. Jeigu panagrėsime, kokie kriterijai taikomi e, socialinių išmokų mokėjimui, jeigu e, darbuotojas išėjo savo norų, sutiko su atleidimu tuomet šalis, kurioje, šalies, kurioje jis, kurioje jis gyvena, institucijos sakys, kad jis neturi teisės gauti tų pašalpų, e, socialinė, socialinio išmokų, dėl to, kad jis išėjo iš, iš darbo savo norų. Reikėtų išnagrinėti kai kuriuos aspektus ir išsiaiškinti, ką reiškia siūlomi pokyčiai. Taip pat ar, su, ar siūlomos pereinamojo laikotarpio taisyklės ir ar visada jos pasiteisina konkrečioje situacijoje. Taip pat e, vertinamas pastarųjų 12 mėnesių laikotarpis ir būtina būti dirbus pastaruosius 12 mėnesių. Bet ar tai reiškia, kad privalai dirbti iš, ištisus 12 mėnesių? Galbūt reikia, e, kad atskaitinis laikotarpis turi būti ilgesnis. Toliau įgyvendinimo etapas. jeigu žmogus gyvena vienoje šalyje, o dirba kitoje ir nusprendžia darbo ieškoti savo gimtojo šalyje, kaip tuomet atsakinga už socialinės pašalpas valstybė gali užtikrinti, kad tas žmogus ir gaus socialinės išmokas. Kita tema kurią norėčiau panagrinėti, tai naujas skyrius dėl e, ilgalaikių e, slaugos pašalpų. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šios nuostatos tiesiog pratėse dabar galiojančią sistemą, kad pratėsiamos dabar egzistuojančios sveikatos draudimo taisyklės. Tačiau giliau panagrinėjus pamatysime, kad pagal naująjį pasiūlymą keičiasi e, ilgalaikės slaugos išmokos. Tai reiškia, kad kai kurie asmenys praras išmokas, tai pensininkai gaunantis pensijas iš įvairių šalių. Tikriausiai toks nebuvo pradinis e, to, šio pasiūlymo tikslas. Taip pat atsiranda daugiau biurokratijos ir potencialiems pašalpų gavėjams ir institucijoms. Aš noriu pristatyti situaciją iš kasdienės perspektyvos, papasakoti, ką darbdaviai ir darbuotojai mano apie gyvenimą tokioje sistemoje. Jų atsakymai yra štai kokie. Jie mano, kad dabartinis pasiūlymas, net, kad šio pasiūlymo pasiekmes neturėtų būti labai stipriai juntamos. Ir e, įmonėms, kuriuose dirba tarptautiniai darbuotojai, svarbiausia užduotis bus e, turėti visą laiką informaciją apie darbuotojų judėjimą ir e, laikytis visų socialinės e, apsaugos sistemos taisyklių, taip pat nuspręsti, kas nutiks, jeigu žmogus gyvena vienoje šalyje, o turi teisę gauti išmokas kitoje. E, Šiolaikinėme pasaulyje žmonės yra labai judus ir jeigu asmo nusprendė pakeisti savo gyvenamą šalį, darbdavys yra įpareigotas jį registruoti, taip pat apskaičiuoti visas išmokas, kurias turi teisę darbda, darbuotojas, tai sukelia, žinoma, didžiulę papildomą naštą ir darbuotojams ir darbdaviams. Kalbėjausi su, e, kalbėdamasi su e, darbdavių ir darbuotojų atstovais išsiaiškinau, kad jį, jų nuomonė būtų naudinga, jeigu atsirastų vieno langelio institucija, kur būtų galima sužinoti, kaip įgyvendinti socialinės, srities, socialinės apsaugos srities įstatymus kitos šalies Taip pat e, žv... E, žvelgdami tai, kaip viskas aplink keičiasi ir svarstydami novatoriškus e, ateities sprendimus, darau prielaidą, kad rengiant šį pasiūlymą taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad daugelis darbdavių ragina savo darbuotojus dirbti iš namų ir tokiu būdu nelabai skiriasi mm, šalies darbuotojai nuo tarptautinių darbuotojų. Bet jeigu šalies darbuotojai leidžiama dirbti iš namų, tai gali reikšti, kad būtent dėl to pasirinkimo keičiasi to asmens socialinės apsaugos sistema. Žinome, kad kad jeigu dirbi namuose, iš namų tau galioja tos šalies socialinės apsaugos sistema. Uh, Taip pat tai reiškia, kad gali atsirasti skirtumų tarp tarptautinių darbuotojų ir nacionalinių darbuotojų. Ir ta situacija gali turėti neigiamų ir teigiamų pasiekmių. Reikia išsiaiškinti, ar koordinavimo socialinės apsaugos sistemų ko koordinavimo taisyklės dar galioja šiame besikeičiančiame pasaulyje. Taip pat E, panagrinėjus koordinavimo taisyklės taikomas komandiruotėms darbuotojams, sakyčiau, kad kai reglamentas buvo rengiamas prieš daugelį metų, e, komandiruojami darbuotojai tiesiog buvo žmonės, kurie išvykdavo į kitą šalį ir šimtų procentų, šimtą procentų viso laiko dirbdavo ten. Tačiau dabar žmonės yra judesni ir jie komandiruojami, bet jie dirba įvairiose, keliose valstybėse, o atsiskaito tai šaliai, kurioje yra darbdavys. Jeigu asmuo pakeičia savo gyvenamą vietą ir pas, pakeičia e, gyvenamą vietą, persikelia į uh, tą šalį, kurią, kurią jis komandiruojamas, tuomet jam pradeda galioti tos šalies socialinės apsaugos sistema. Todėl e, tie pokyčiai apima labai sudėtingas ir ilgas procedūras. Galbūt reikėtų pamastyti e, apie tos nuostatos pakeitimą. Turiu priedą, kurį galėčiau e, jums kuri, duoti susipažinti. E, Ten yra ir kitų susijusių temų, bet tai yra gana techniniai klausimai, tai visą kitą paliksiu diskusijoms. Ačiū. Un grand merci pour, euh, pour cette intervention. Ačiū. Ačiū už tai, kad aptarėte e, privalumų ir trūkumų aspektus darbuotojams ir darbdaviams. Ir kokia, kokia yra situacija jų požiūriu. Taip pat norėčiau pasisveikinti Moran Šartyje pakviestą e, e, lankytojų grupę iš Puatie licėjaus Prancūzijos. Ir, na, tikiuosi, kad susipaž... Tikiuosi, kad e, man malonu Jūs pasveikinti čia. Ir iš karto suteikiu žodį ponui Carlos, Gar Carlos Garcia de Cortazar Nebreda. Prašau. Labai ačiū. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šį renginį. Man didžiulis malonumas čia būti. Jei aš būčiau teisėkuros leidėjas ar apskritai knygų leidėjas, tai tuomet Tikrai norėčiau, kad reglamente būtų toksai priedas, toks įspėjimas, kur būtų nurodyta, kad skaitant reglamentą be pasirengimo gali būti rimtai pažeistos jūsų smegenys. Pasiūlymas komisijos dabar pateiktas nusipelno išsamesnio nagrinėjimo. Pirmą kartą, kai aš peržvelgiau reglamentą, tai buvo dar iki Ispanijai prisijungiant prie ES. Mane teisės aktas labai atgrasė, aš maniau, kad niekada nesugebėsiu tokių dokumentų suprasti. Tai tikrai manau, kad turėtų būti įtraukiami perspėjimai dėl sveikatos. Taip, teisės aktai yra sudėtingi. Reglamentas šis e, buvo parengtas 97-aisiais, o įsigaliojo 2004-aisiais. Prireikė septyniarių metų diskusijų, kol e, galiausiai e, šios nuostatos įsigaliojo. O 2010-aisiais jau buvo užbaigtus įgyvendinimo nuostatos. Daug tam reikėjo pastangų, bet to Reikia ir pakeitimų atsižvelgiant į tai, kad teisės aktas yra sudėtingas, tai sunku bus dėl jų susitarti. Komisijos pasiūlymas visų pirma atsižvelgia į įvairius aspektus susijusius su reglamentais. Man svarbiausia yra štai kas kad komisija siekia kovoti su sukčiavimu ir piknaudžiavimu. Savame suprantama, mes visi pasisakome už kovą su sukčiavimu, bet tokiu atveju reikia įvertinti visas prieinamas priemonės ir nuspręsti, ar yra pasiekta pusiausvyrą, ar jos padės pasiekti nusistatytų tikslų. Visą tai komisija turės įvertinti. Šis reglamentas 883 numato papildomus pakeitimus po tų pakeitimų, kurie buvo pateikti 2010-aisiais. 2010-ųjų pakeitimai buvo siauro pobūdžio, o dabar mes turime tokį platų pasiūlymą, kurį būtina įvertinti detaliai. Aš norėčiau pakalbėti apie porą dalykų. Visų pirma, politinius aspektus, o po to e, techninius aspektus. Aš nurodysiu tris skirtingus aspektus. Ir noriu pasakyti, kad tai, ką sakė ankstesni kalbėtų, irgi yra labai aktualu. Pirmiausia, tai kok, e, lygybė. Penktasis, penktoji konsultuojamoji dalis. Ji yra ganėtinai detali ir padeda suprasti patį pasiūlymą arba bent jau pasiūlymo ketvirtojo straipsnio antrąją dalį. Komisija kalba apie elgesio teisingumą, bet yra numatomos tam tikros sąlygos. Be kito ko, valstybės narės e, išlaiko galimybės numatyti tam tikrus socialinės apsaugos apribojimus. Tai yra išmokų ribojimas e, tiems žmonėms, e, kurie ekonomiškai yra neaktyvūs. Ši formuluotė buvo paimta iš Teisingumo teismo praktikos. Na, bet Kalbame ne vien tik tai apie Teisingumo teismo jurisprudenciją. Komisija yra numačiusi tokią raudoną liniją, kuri net viršė Teisingumo teismo nuosprendžius. Aš paaiškinsiu. Pasižiūrėkime į vieną iš svarbiausių bylų. Būtent e, ta byla motivavo komisiją priimti šį pasiūlymą. Reikia suprasti, kad neįmanoma automatiškai numatyti to vienodo traktavimo, neatsižvelgiant į sąlygas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aplinkybės gali būti ne vienodos ir yra tokių sąlygų, kai automatinis koreliavimas negalioja. Tokį pasiūlymą mums reikėtų vertinti atskirai. Būna taip, kad e, komisijos pasiūlymai netitinka tikslų, kurių buvo siekiama. Negalima, aišku, suteikti tokio balto lapo valstybėms narėms, kad jos nuspręstų nemokėti išmokų, kam nenori jų mokėti. Gali būti taip, kad būtų atvirta Pandoros skrinė. Todėl Teisingumo teismas Peter Bray prieš e, pensijų sistemą nustato vieną itin svarbų principą, kurio reikia nepamiršti. Beje, buvo ir Junktinės karalystės prieš komisiją byla ir ji buvo išspręsta Junktinės karalystės labai. Aš detaliai dabar nekalbėsiu, nes na, tai nėra dabar Pagrindinė tema, be abejo, kad Brexitas irgi pakeis situaciją, bet svarbiausia, kad yra tokia savoka kaip netiesioginė diskriminacija. Teisingumo teismas tai interpretuoja štai kaip. Tai reiškia, kad gali būti paveiktas Junktinės karalystės išdas ir pagal tą bylą na, buvo nurodyta, kad e, komisija yra neteisi, kadangi nepateikė pakankamai įrodymų. Labai svarbu, kad e, komisija ateityje gali surinkti tų įrodymų ir tada situacija pasikeistų. Bet iš esmės mes čia kalbame apie proporcingumo principą. Labai svarbu, kad nelygaus traktavimo atveju viskas būtų tvirtai pagrista. Taigi, Luksemburgo teisingumo teismas jau yra savo nuosprendžiuose įtvirtinęs tas nuostatas. Jūs kaip patarėjai privalote įvertinti šį pasiūlymą ir nuspręsti, kur atsiranda laisvo judėjimo apribojimai, kaip reikėtų tai numatyti, nes be abejo tai paveiks visą sistemą. Aš dabar nekalbėsiu apie draudimą nuo nedarbo, nes kolegos jau tai minėjo. Noriu tik tai atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Visų pirma, tai yra trijų mėnesių laukimo laikotarpis. Principas yra štai koks. Tai yra paskutinis užimtumo etapas, kai reikia mokėti išmokas, kadangi mes kalbame apie šalį, kur dirbo asmuo ir kur yra mokamos išmokos. Situacija yra štai kokia. Jei asmuo per pastarosius tris mėnesius nemokėjo įmokų, tai tuomet ta valstybė narė negali užtikrinti nedarbo draudimą. Tai mutatis mutandis e, gali galioti ir kitoms situacijoms. Reikia viską atidžiai įvertinti. Kasgi nutiktų, e, jei pagal dabartinį pagrindą asmuo dirbo 24 mėnesius, 24, e, dirbo as, valstybė 24 mėnesius, o po to nuvyko į B valstybę narę ir dirbo ten 2 mėnesius. Jeigu mes sudėtume tuos visus mėnesius, tai tuomet turėtų B valstybė narė mokėti išmokas, tačiau pagal komisijos pasiūlymą, jei asmuo iš A šalies, kur dirbo 26 mėnesius, išvyko į B šalį ir dirbo ten 2 mėnesius, tai tada valstybė A turėtų mokėti išmokas, nors vėliau asmo dirbo B valstybėje narėje. Tačiau esmė yra ta, kad e, A valstybės išmokos gali netitikti B valstybės sąlygų, gyvenimo sąlygų, darbo sąlygų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį 48 straipsnį. Čia yra nurodoma, kad e, visi laikotarpiai turi būti sudėti. Tai yra toks nedidelis pakeitimas, bet jis turės didžiulį poveikį Liko 20 sekundžių ir aš dabar pereisiu prie įgyvendinimo ir deleguotojų teisės aktų. Kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau. Tai yra susijęs su ryšiais tarp trijų institucijų. Jei paklaustumėte mano asmeninės nuomonės, tai mielai ją pasidalyčiau. Apibendrinti galėčiau taip. 2008 90-10 buvo keičiami reglamento priedai. Akivaizdu, kad tai paveikia tarp valstybinius darbuotojus. Pagal tą reglamentą jie turi įvairias teisės, bet pagal naują pasiūlymą gali būti tos, ta nauda panaikinta. Dėkoju. Ačiū. Dabar. Mm, Ar kviečiu Jūs pamastyti apie teismo sprendimų įtaką šioje srityje. O dabar žodis tiems mintams pranešėjai ponui Gijom Balaš. Ačiū. Noriu padėkoti už jūsų komentarus, kurie mums atskleidžia, kad ši tema šiandien yra sudėtinga ir kad pateiktas komisijos pasiūlymas e, turi būti analizuojamas, nagrinėjimas, kad galėtume e, atlikti kiek įmanoma geresnį darbą. Nekalbėsiu ilgai, nes noriu palikti daugiau laiko klausimams ir šešėlinių pranešėjų pasisakymams. Bet noriu paklausti visų pasisakiusių ekspertų. Ir turiu pasakyti, kad na, Nekalbant apie tai, ką jūs konkrečiai panalizavote, bet tų konkrečių aspektų gal galėtumėte uh, bendriau, bendrais bruožais įvertinti komisijos pasiūlymą. Bendrais bruožais, ar jūs manote, kad tas pasiūlymas eina tinkama kryptimi, ar jį galbūt reikia tobulinti, ar jūs manote, kad jį reikia reformuoti, nes galbūt dėl jo e, situacija pasidarys dar sudėtingesnė. Noriu, kad kalbėtumėte laisvai. Ačiū. Ačiū, toliau žodis. E, e šešėlės pranešėjams, o mūsų kalbėtojai galės vėliau sureaguoti į vairius pasisakymus. Ir Dabar žodis šešėliams pranešėjams dviems minutėms. Pirmiausia, iš APP e frakcijos ponas Šulc. Ačiū pirmininkė, ponė Rion, Kasija ir profesoriu Eichenhofer. Dėkoju, kad atvykote į susitikimą su mumis. Paskutinis pranešimas man pasirodė ypatingai įdomus. Aš e, iš tikrųjų maždaug 50 puslapių medžiagos perskačiau apie tai, kaip reikėtų aiškinti komisijos pasiūlymą. Dabar aš norėčiau pateikti keletą klausimų ir paminėti kai kurias temas. Pirmiausia, komisijos pasiūlymas tiesiog perkelti teisę į bedarbio pašalpą, prailginant ją nuo trijų mėnesių iki šešių mėnesių. Ar jūs manote, kad šešių mėnesių užtenka, galbūt reikėtų numatyti maksimalų laikotarpį? Kitas dalykas - Europos Teisingumo teismo sprendimų prieimimas domen, pavyzdžiui, 883 reglamente Keičiant jį buvo siekima atsižvelgti į Teisingumo teismo sprendimus, ar jūsų manimų tai pavyko ar ne. Ir be to aš norėčiau grįžti prie Alimanovič bylos ir bent jau kiek aš supratau, komisija uh, vis dėlto pasielgė kitaip, negu pasiūlė Teisingumo teismas, būtent nematyti galimybės šioje byloje dalyvauti kitos valstybės socialinės apsaugos sistemose. Ką Jūs manote apie tai? Continuons donnant la parole à notre collègue policière euh, Elga Stevens. Helga Stevens. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pateikti keletą klausimų. Vienas panašus į tą, kurį pateikė kolega, kuris kalbėjo apie Europos teisingumo teismo sprendimų kodifikavimą. Aš manau, kad e, šiame pasiūlyme e, komisija kodifikavo kai kuriuos teisingumo teismo sprendimus ir taip pat pateikė daugiau aiškumo, kadangi, paaiškinimų, kadangi tai užtikrino daugiau teisinio aiškumo apie valstybių narių sistemas, pagal kurias yra reikalaujama iš piliečio įrodyti gyvenamąją vietą, kad valstybė narė galėtų prisitaikyti prie teisingumo teismo priimtų sprendimų. Taigi, ar aš teisus, ar aš vis dėlto klysiu, toks buvo mano pirmasis klausimas. Dabar aš norėčiau grįžti prie išmokų indeksavimo. tai išlieka labai svarbus klausimas, kadangi labai svarbu minimalizuoti vaikų išmokas, išmokų eksportą. Tačiau Viskas priklauso nuo to, kaip mes traktuosime kiekvieną vaiką vienodai, kadangi gyvenimo kaštai yra skirtingi skirtingose valstybėse. Komisarė Taisen klausimuose kalbėjo apie tai, kad tai sudaro tie vieną arba du procentus nuo visos išmokų sumos. Ir todėl ji mane, kad į tai nereikia kreipti ypatingo dėmesio. Tačiau jeigu įsigilinsime į skaičius, tai vis dėlto pastebėsime, kad problema yra didžiulė kai kurioms valstybėms. Jeigu mes pažvelgsime vidurkį procentą, tai jis nedidelis, tačiau kai kurioms valstybėms tai yra didžiulė problema. Taigi norėčiau, kad mes vis dėlto pasigilintume į šitą vaikų išmokų klausimą. kaip kovoti su piknaudžiavimu ir sukčiavimu. Galbūt paaiškintumėte, išplėstumėte šitą temą, ar valstybės narės gali turėti vienodų priemonių kovai su sukčiavimu ir piknaudžiavimu ir ar tos priemonės iš tikrųjų veiksmingos. ALDE. E, euh, ALDE frakcijos vardu Marian Harkin. Thank you. Thank you, Chair. And... Um, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ekspertams. Iš tikrųjų, dokumentas yra sudėtingas ir aš puikiai suprantu, kiek mūsų darbo laukia. Norėčiau pakomentuoti trumpai keletą dalykų. Teisingumo teismo įvairių sprendimai buvo paminėti. Vienas iš jų, vieną iš jų paminėjo paskutinis pranešėjas. Jūs kalbėjote apie tai, kad komisija nepateikė pakankamai įrodymų, reaguodama į teismo sprendimą, kadangi nenustatė ribų, kurios yra nustatomos laisvam asmenų nuėdėjimui. Ar jūs galėtumėte ką nors prieš pastatyti šioms komisijos abejonėms? Kai aš skaitau Teisingumo teismo sprendimą, tai iš tikrųjų negaliu jo niekaip paaiškinti. Tiesiog yra sprendimas toks, koks jis yra ir todėl norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte jį. De Jong, jūs kalbėjote apie tai, kaip valstybė narė turėtų pagal naują pasiūlymą užtikrinti, kad nedirbantis asmuo įgyvenintų visas sąlygas, kad galėtų gauti bedarbio išmoką. Ar jūs norite suformuluoti mintį, kad jeigu asmuo persikėlė iš A valstybės į B, o B valstybėje prašo e, bedarbo, bedarbio išmokos, vadovaujantis savo veiklą A valstybėje, tačiau čia jau pasikeičia sąlygos, jos yra kitokios negu valstybėje, iš kurios jisai atvyko. Ar teisingai supratau jūsų mintį? Jūs taip pat sakėte, kad didžiulis iššūkis darbdaviams yra e, tiesiog perkelimas tų įmokų į kitą valstybę. Aš suprantu, ką jūs turite omenyje, tai aš nežinau, kiek tai yra svarbu ir koks tai poveikis galėtų būti teisės aktui. Dar dešimtis klausimų galėčiau pateikti ir šimtus turėčiau paklausti, bet e, nežinau, ar sugalėčiau jūs paklausti visų. Tadėl, tačiau geriau, gerai, kad aš padariau bent pradžią. Dėsime nuo pirmojo klausimo, bet iš tikrųjų susijęs su daugybė kitų klausimų, kuriuos reiktų taip pat aptarti. Dabar dviems minutėms žodis poniai Cimer. Ja, danke an alle. Ačiū ekspertams, kurie ką tik padarė savo pranešimus. Labai svarbu būtų gauti jūsų pranešimų medžiagą. Ji būtų labai reikalinga tolesniam darbui. Norėčiau pirmiausia sutelkti dėmesį į minimalę darbo, nedarbo išmokos perkelimo trukmę. Jūs kalbėjote apie laikotarpį nuo 3 iki 6 mėnesių ir taip pat paminėjote, ar darbo ieškantiems asmenėms, kurie naudojasi laisvų asmenų judėjimu, neapsiriboti 12 mėnesių laikotarpiu. Kodėl, kokių priežasčių yra neriboti to laikotarpio? Nematau jokių kontraargumentų kita teisė gyventi valstybėje remiantis e, laisvų asmenų judėjimu ir taip pat teisė į socialinės išmokas. Aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote, vertindami komisijos pasiūlymą ir atsižvelgiant į Teisingumo teismo sprendimus ar galima kaip nors suvaržyti ES piliečių laisvo judėjimo teisę ir tiesiog ją suprasti kaip darbdavių, darbuotojų judėjimo teisę. Kitas dalykas - asmenys neturintys būsto įvairiose šalyse suformulavo reikalavimą, kad jiems turėtų būti teikiama uh, parama nepriklausomai nuo jų kilmės valstybės. Taigi žmonės neturintis pastogės ir dabar jau neturi teisės į socialinės išmokas. Ir jeigu jie ir tokios teisės, kurią minėjau, neturės, tai ko gero jų skaičius yra didės. Ar kas nors FDD frakcijos vardu norėtų kalbėti? Ne? kiti, ponė Lambert, aš pamiršau jūs, prašau žodis jums ties minutėms. Ačiū. Noriu pa, iš karto pasakyti, kad esu suinteresuota pusė, nes rengiau pranešę dėl 883 reglamento ir jos, jo gyvendinimo reglamento. Atsiprašau dėl spragų, bet tuo metu uh, taryboje nebuvo e, vienybės ir parlamento šansai ką nors pakeisti buvo menki. Noriu pakomentuoti keletą užsakytų minčių. Visų pirma, dėl e, keturi, ketvirtos straipsnio antros dalies ir e, lygaus traktavimo klausimo. Man atrodo, kad patiktas pasiūlymas yra žingsnis atgal iš lygybės požiūrio taško. ir komentuodami konkretų teismo sprendimą abejojame, imame abejoti ne, ne, nemažo kiekio es piliečių teisėmis. Kai kalbame apie ekonomiškai neveiklius asmenys, tai gali būti pensininkai, e, žmonės dirbantis tik dalį laiko, daugybė asmenų. Kalbant apie asmenys, kurie turi e, išvestinių teisių, e, Ar jūsų nuomonė tekstas yra pakankamai aiškus ir ar galima padaryti daugiau, kad užtikrintume e, vis vienodas galimybės visiems lygų traktavimą, nes dabar e, daugiau akcentuojam čia tikriausiai turime kalbėti apie ES piliečius, nebe Junktinė karalystė. Toliau šiolaikinės tendencijos, šiolaikinės darbo tendencijos ir taip pat prievolė pradirbti bent penkis mėnesius konkrečioje valstybėje, kad įgytum teisę į išmokas toje šalyje. Svašau, tris mėnesius. Kaip apibriešime tuos tris mėnesius, kai žmonės dažnai dirba laikinai, tik tai pagal terminuotus kontraktus, kaip visą tai pakeisti ir ar manote, kad čia galima daugiau nuveikti. Buvo minėta tai, kad tarp valstybiniai darbuotojai veikiausiai pralaimės, jų situacija pablogės, turiu omeny pasienio darbuotojus gyvenančius vienoje šalyje ir dirbančius kitoje es valstybės narėje. Ką jūsų nuomonė jie praras ir galiausiai kas pamiršta šiame mums pateiktame pasiūlyme, uh, kalbu apie tai, kas palengvintų žmonių gyvenimą ir užtikrintų jiems geresnės galimybės naudotis judėjimo laisvę. Ponas Marta, galbūt nes nematau ponios Noel. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kalbėtams. Puikiai suprantu, ką sakė ponė, ponas Garcija, ponė Dejong, bet uh, E, daktarė Berardai, aš dėje nelabai gerai supratau jų, jūs, galbūt tai vertimo problema buvo. Kalbant apie socialinę apsaugą ir komisijos pasiūlymą dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, uh, darau prielaidą, kad nebekalbama apie draudimą lig, nuo lygos ir išmokas šeim, šeimoms, pašalpas šeimoms, o kalbame iš esmės tik apie bedarbio pašalpas. Kaip supratau, iš trijų kalbėtojų svarbiausia yra tai, kad bandoma siekti didesnės harmonizacijos Ir ar iš tikrųjų mes to norime Europos Sąjungoje? Man atrodo, kad e, pastatome e, vežimą priešais jauti. Ir man atrodo, kad šis pasiūlymas vietoj to, kad paskatintų didesnį asmenų judumą, darbuotojų judumą, e, fleksis socialinį saugumą, komandiruotojų darbuotojų darbą, E, e, galbūt kalbame apie šešių ar septynių valstybių konvergenciją tik tai. Ir atrodo, kad šitas būtų tas atvejs, kuomet varlė putėsi prieš traukinį ir susprogo. Viskas daroma iš kito galo ir iškyla e, rizika, kad į, į, įklimpsime šioje pelkėje, šioje lampinėje. E, Ar nemanote, kad reiktų uh, didesnę lygybę paprastesnių, tais, numatančių paprastesnių taisyklių, kad darbdaviai turėtų rūpintis uh, darbuotojais kiekvienoje šalyje, kur jie dirba ir juos drausti? Nes jeigu uh, kiekvienoje šalyje teks viską nagrinėti ir viskuo rūpintis kiekvieną kartą iš naujo, tai bus tikrai sudėtinga. Ačiū. Išklausę šešėlinių pranešėjų. Dabar išklausysime ponios arenos. Ačiū. Ačiū visiems kalbėtojams už jų mm, pranešimus. Man atrodo, kad socialinės apsaugos sistemų koordinavimo problemos ir kalbant apie prieigą prie pašalpų, šeimos pašalpų, bedarbio pašalpų, e, iš esmės čia e, susidurėme su laisvo judėjimo principo suvaržymu. Man ypač neaiški dalis, dėl kur kalbama apie komandiravimą ir jį tikrai yra labai miglota pasiūlyme, viskas yra atvirkščiai. Jei, kal, jei norime kovoti su sukčiavimu ir griežtai apribojame galimybės gauti pašalpas, tokia filosofija jau nebetaikoma komandiruotojų darbuotojų atveju. Noriu lab, užduoti labai aišku klausimą, kad užpiltume visas spragas ir galėtume draugė nuveikti darbą, kurį jau da, atlikome dėl komandiruotų darbuotojų. E, dėl Vokietijos pasiūlymo e, laikytis atsargaus požiūrio principo. Tai yra ta įmonė, kuri, e, gauna paslaugas, kurie, kurie paslaugos yra teikiamos, turi teisę, turi mokėti socialinės išmokas ir, ir pasirūpinti tuo, kad, kad socialinės išmokos pasiektų tą asmenį, kuriam jos skirtos. Ta principą įtvirtino teismas, tačiau tai nepadeda socialinės apsaugos sistemų koordinavimui, nes iš tikrųjų čia vyksta, tai yra sukčiavimo atvejis nes mo, išmoka nemokama e, asmens gim, gimtinėje. Ar galima tai išspręsti? Dar vienas klausimas dėl, e, dėl, dėl e, suteiktų paslaugų e, į, į, į įrodymo dokumento. Kaip su tais atvejais, kai e, įrodinėjimas vyksta apie atgalinę tvarką? Galbūt, kai tai yra neįmanoma, galbūt galima numatyti galimybę teikti įrodymus dokumentus iš anksto, pabandyti e, su, viską suplanuoti iš anksto, ypač socialinės apsaugos sistemą. Ir trečias klausimas reikėtų, kad atsirastų Europos įmonių bankas, informacijos bankas, kur būtų informacija apie įmonių situaciją konkrečiose šalyse. Pavyzdžiui, Belgijoje, jeigu kažkas yra negerai su jūsų socialinės su, su jūsų socialinės apsaugos įmo, įmokomis, tai tam tikroje domenų sistemoje prie įmonės atsiranda raudona vėliavėlė ir ji negali naudotis kai, kuriais, kai, kai kuriomis paslaugomis. Kai kalbame apie. Taigi galbūt būtų naudinga turėti tokį Europos masto duomenų banką, kad taip visos įmonės galėtų konkuruoti pagal vienodas sąlygas. Ačiū. Ponas Žoržbak. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu aš teisingai supratau komisijos pasiūlymą, tai juos siekiame užtikrinti kuo aukštesnę socialinę apsaugą ir didesnį teisingumą, siekti kovoti su piknaudžiavimu. Tačiau čia mes kalbame apie 1-2 procentus, kai yra piknaudžiaujama socialinėmis išmokomis. Dabar žvelgdamas į visą šitą pasiūlymą, matau, kad mes čia siekiame sustiprintos kontrolės. Todėl man kyla klausimas, ar mums neprireiks didžiulės papildomos administracinės naštos. Kas kontroliuos šios procesus? šiuo metu tarp atskirų valstybių yra pasirašyti dvišaliai susitarimai. Ateityje nežinia, ar situacija keisis, todėl aš labai abejoju, ar mes sugebėsime kontroliuoti situaciją ir ar neprireiks papildomą administracinio darbo. Kaip Jūs vertinate situaciją? Merci. Dėkoju, pane Ansander. Merci, merci, monsieur le président. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju tiems, kurie šiandieną pasisakė. Manau, labai svarbu, kad apsikeistume nuomonėmis. Mes visi turime daugybę klausimų ir aš manau, kad mums bedirbantų klausimų iškils dar daugiau. Aš norėčiau jūsų pasiteirauti apie konkretų dalyką, tai yra pasienio darbuotojų situacija jau buvo keliamas šis klausimas. Egzistuoja du pasienio darbuotojų tipai. Yra tie, e, kurie dirba su ES šalimis ir tie, kurie dirba su Šveicarija. Tad e, kyla klausimas, ar tos taisyklės tiesiogiai galioja ir Šveicarijai, ar reikia atskirų susitarimų. Toliau. Antrasis klausimas, kuris man rūpė, jis yra susijęs su visais pasienio darbuotojais. Taip, situacija valstybių narių nėra vienoda. Šiandieną tie darbuotojai turi teisės ir kyla klausimas, kas nutiks pereinamojų laikotarpiu juk tos e, valstybės narės, kurios turės pervesti, išmokos turės laikytis tam tikrų sąlygų ir galbūt e, tos sąlygos nebus tokios palankios kaip šiandieną. Tokie mano klausimai. Dėkoju. Pane Moranšartie. Ačiū noriu padėkoti visiems kalbėtams bei šešėlėms pranešėjams už jų komentarus. Mes kaip tik peržiūrime 96 e, metų direktyvą dėl komandiruotojų darbuotojų ir remdamis iš šiandienos pasisakymais tą direktyvą ir trum, taip pat kalbėdami apie trumpalaikius kontraktus arba e, kitas darbo variantus. E, atliekame šį, šį bendrą darbą. Man labai didelį susirūpinimą e, kelia tai, kad nebūtų papildomos naštos darbuotojams ir kad jie neprarastų savo teisių. Niekas neturėtų nieko prarasti. E, rengiant naują redakciją šios direktyvos. Taip pat mums reikia tokių priemonių, įrankių, kurios, kurie mums leistų kovoti su sukčiavimais, ypač su sukčiavimais, e, kur, kur, kur, kur, kuriais užsima pašto, dėž, pašto dėžučių įmonės. Socialinės apsaugos sistema turi ginti darbuotojus ir būtent todėl mes visi esame čia ir dirbti drauge. Ir esu pasirengusi dirbti ir koordinuoti mūsų darbą, taip pat ir dėl komandiruotojų darbuotojų, kurie, manau, turėtų turėti galimybę toliau dirbti, nereiktų e, palikti jokių dvi, dviprasmybių šioje srityje, bei taip pat suteikti Gimbalaš atlikti savo darbą. Taip, iš tikrųjų šie du dokumentai yra labai susijusi. Sofija Ribeiro. Prezidentas. Queria também agradecer uh, esta iniciativa e. Labai ačiū. Noriu labai padėkoti už šią iniciatyvą. Tai ten aktualus klausimas. Socialinės apsaugos sistemų koordinacija yra labai svarbi, ypač jauniems europiečiams, kurie labai daug juda Europoje. Mes privalome apsaugoti dabartinę situaciją ir tų jaunų žmonių ateitį. Aš norėčiau, kad jūs šiek tiek daugiau informacijos pateiktumėte apie šiuos aspektus. Mes siekiame pagerinti socialinės apsaugos sistemų suderinimą. Norėtume, kad išmokų paskaičiavimo metodai taip pat būtų suvienodinti. kad būtų sudarintos tos išmokos, kurios yra skiriamos darbuotojams. Klausimas būtų toks. Ar mes čia atsižvelgėme į subsidiarumo principą, juk kai kuriuos aspektus turi apspręsti valstybės narės. Antra. Kaipgi mums tvarkyti su tokia situacija, kai valstybės narės sudaro kliučių ir neleidžia suderinti socialinės apsaugos sistemų. Panas Gutierės. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju visiems dalyviams, kurie susirinko šią popietę. Noriu padėkoti ir kalbėtojams, jūsų pasisakymai tikrai aukštos kokybės. Manau, kad nelengva bus susitarti, ypač turint omenyje tai, kad tarp valstybių narių egzistuoja didžiuliai skirtumai. Žinoma, tai veikia visas valstybės narės, bet požiūriai gali būti skirtingi taip pat kaip ir politinis atsakas. Tai priklauso ir nuo rinkimų procesų. Kalbant apie judėjimo laisvę, nekartą ji šiandieną buvo paminėta. Mano šalyje, kalbant apie e, nedarbo išmokas, taip pat tai yra dažnai minima. Be to, kalbama ir apie socialinės išmokas daug, kai rinkimai vyksta. Tai aš manau, kad mes turime apsaugoti ES reglamentus, kad jais nebūtų piknaučiaujama. Žinoma, kad europiečiai turi teisę laisvai judėti. Aš nelabai suprantu, koks yra peržiūros tikslas. Ar mes siekiame išspręsti kilusias problemas? Ar siekiame nurodyti, o kokie yra tų problemų tipai? Mes siekiame suderinti tas sistemas, bet koks yra suderinimo tikslas? Ar mes norime, kad sąlygos pagerėtų ar pablogėtų? Tai yra aktualu, kai kalbame apie socialinės ir ekonominės paslaugas. Mano galva, reikia aiškiai suprasti, kokias teisės turime. Tai yra net svarbiau nei suprasti, kuri valstybė narė turi mokėti. Reikia žinoti, kokios yra teisės į nedarbo išmoką. Ar na, gausime tik tai dalį išmokos, koks yra maksimalus laikotarpis. per kokį laikotarpį turi būti nustatoma, ar asmuo turi teisę į nedarbo išmoką, na, kokie bus tie laikotarpiai 18, 26 mėnesiai. Reikia aiškiai suprasti, kokios yra tos teisės. Reikia kelti klausimą, ar mes sugebėsime išspręsti problemas, su kuriamis žmonės susiduria. Negana to negalima daryti jokių politinių klaidų. Buvo tokių atvejų, kai teisė į išmokas buvo apribota, kai buvo vykdomos politinės rinkimų kampanijos. Apibendrindamas noriu pasakyti, kad visiems yra svarbu kovoti su sukčiavimu, tačiau reikia atsižvelgti į sukčiavimo lygį toje bendruomenėje, kur yra 500 tūkstančių gyventojų. Dėkoju, dabar steiksiu žodį ekspertam. Dabar suteiksiu e, žodį ekspertams ir pa, paprašysiu pristatyti savo bendrą viziją, negatyvę ar pozityvę, dėl ko, į komisijos pasiūlymą į, ir taip pat atsakyti taip pat ir į konkrečius klausimus. Būtų gerai, kad jūs reaguotumėte į atskirus aspektus, nes tai yra darbinis renginys, darbinis klausimas ir mes. E, norime, kad po to komitete parengtume gerą tekstą ir norime, kad būtų pakomentuoti patys aktualiausi klausimai. Taigi, daktarė, žodis pirmiausia jums, dešimčių minučių. Damuntiam. Ponius ir ponai, socialinės apsaugų sistemos koordinavimu ir prasidėjo ES ekonominės bendrijos veikla. Pirm, trečias ir ketvirtas reglamentas mini būtent socialinių apsaugų sistemų koordinavimo klausimą. Taigi tas koordinavimas rūpėjo mums visą tą 58 metų laikotarpį. Visuomet buvo reaguojama į socialinius, ekonominius pokyčius, socialinių uh, apsaugos sistemų kontekste buvo bandoma koordinuoti, kadangi tarptautinis klimatas e, vertė prisitaikyti, modernizuoti apsaugos, socialinės apsaugos sistemas. Kokia yra pagrindinė idėja? Pirmiausia, laisvas asmenų judėjimas turėtų įgyti dar didesnį svorį ir tas socialinis svoris turėtų pasireikšti tuo, kad asmenys galėtų gauti geresnės socialinės apsaugos išmokas bei ir paslaugas. Tai reiškia, kad koordinavimas turėtų pereiti ir į kitas socialinės apsaugos sistemos sritis, pavyzdžiui, į slaugą ir kad būtų galima eksportuoti piniginės išmokas į kitas valstybės. Koordinavimas įgava, įgauna naują mastą, kad tie asmenys, kurie neturi darbo, nepatenka į socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taikymo sritį ir Tai reiškia, kad šitą atsakomybę gražinama valstybėms narėms. Tai, ką valstybės narės teismo sprendimu gali daryti ir tai, ką jos darė, daro ir kad jos imasi iniciatyvos, visą tai turės būti patvirtinta e, tarptautiniuose teismuose, jeigu iškils kokiu nors klausimu. Pavyzdžiui, jeigu ES piliečiai tam tikrą laikotarpį negaus socialinės apsaugos išmokų. Tada kils problemų. Tokie būtų globalūs klausimai. Dabar, jeigu mes norėtume įžvelgti šios reformos esmę, bedarbystės pašalpų sistemoje, tai pirmiausia turėtume išryškinti apsaugą nuo galimos bedarbystės, nuo galimo nedarbo. Tačiau kita vertus, šitas draudimas yra tiesiogiai sėtinas su draudimo įmokomis. Pastaraisiais dešimtmečiais šitas teiginys, šitą teiginių buvo nuolat abejojama. Jeigu apskritai asmuo išvyksta į kitą valstybę ir jis nori toliau gauti bedarbio pašalpą, tai valstybė narė turi tiesiog išsiaiškinti, kurios valstybės lėšos buvo naudojamos asmens draudimui. Tačiau kita vertus, tas laisvas asmenų judėjimas turėjo būti siejamas konkrečiai su tuo asmeniu, kuris tampa bedarbiu. Sakykime, jeigu asmuo e, susiranda partneriai kitoje valstybėje ir jeigu tas asmuo e, yra nedarbis ir jeigu jisai persikelia į kitą valstybę per savo partnerį, tai jo bedarbio pašalpa turėtų būti perkelta į kitą valstybę - Šveicariją. Pirmiausia, tarp ES ir Šveicarijos yra pasirašomi ir atnaujinami dvi šaliai susitarimai. Ir tai bus daroma ir toliau. Išmokos, išmokų šeimoms indeksavimas. Nėr, ta tema nėra įtraukta į šio pasiūlymo peržiūrą. Tiesiog išmokų šeimos nariams indeksavimas prieštarauja 883 reglamento pagrindiniams nuostatoms, jeigu asmenys kitoje valstybėje turi vaikų, tai šitų vaikų teisės arba išmokos jiems turėtų būti vienodos, bet kurioje valstybė jiems gyvenant. Tačiau jeigu jeigu kiekvieną kartą tam tikros valstybės administracinės struktūros, kuriuose gyvena vaikai, turėtų nuolat tikrinti vaikų išmokų dydį, tai įsivaizduokite, kokia administracinė našta tekstų toms tarnyboms. Komisijos pasiūlyme matau štai kokių e, privalumų, turint omenyje komandiruotų darbuotojų direktyvą. Darbo teisės ir socialinio draudimo teisės nuostatos tarpusavį yra susijusios. Darbo teisė ir socialinė teisė iš esmės yra vienos ir tos pačios valstybės veiklos prerogatyva. Tiesiog šitos dvi sistemos yra susijęs tarpusavį ir jų nebūtų galima atplėšti viena nuo kitos. Žinoma, yra problemų šiame pasiūlyme. Pavyzdžiui, jo susijusia su tuo, kad socialinio draudimo teisė numato galimybę susitarti dėl dviejų metų laikotarpio. Todėl reikėtų pagalvoti, kokios galimybės socialinio draudimo teisės akte 20 straipsnėje yra numatytos nuostatos dėl asmenų, kurie gyvena pasienyje ir dirbo kitoje valstybėje. Čia susidurime su problema, kad šitie asmenys tapę bedarbiai yra traktuojami kaip tie, kurie dirbo ir bedarbiais tapo toje pačioje valstybėje. Tačiau šiuo atveju mes susidarime su kitu fenomenu, kai asmenys tampa bedarbiais jau dirbdami kitose valstybėse. Buvo paminėtas ir subsidiarumo principas. Aš nemanau, kad šitas principas čia kaip nors pažeidžiamas subsidiarumą reikėtų vertinti visapusiškai, ypač kai kuriamos socialinės apsaugos sistemos, e, pensijų sistemos. Visa tai yra nacionalinės kompetencijos klausimai ir pagal susipėdumo principą tai yra nacionalinės kompetencijos klausimai. Mes čia kalbame apie tarp valstybinį koordinavimą. Europos teisėje tarp valstybinio koordinavimo klausimai yra nesprendžiami. Dabar perinu prie kito aspektų. Jeigu asmuo nedirba ir jeigu valstybės narės autonomiškai turėtų reglamentuoti socialinę teisę, tai tiesiog atsirastų labai daug spragų. tie žmonės, kurie dėl to, kad neišpildo reikalavimų dėl buvimo tam tikroje valstybėje laikotarpiu, jie nepateks į jokią socialinę sistemą. Ir todėl mes ES mastu galime susidurti su nekoordinuojamu socialinių apsaugos sistemų fenomenu ir su tuo, kad šiose sistemose gali atsirasti labai daug spragų. Komisija atsižvelgia į koordinavimo reglamente į Teisingumo teismo sprendimus, tačiau reikia pasakyti, kad anksčiau buvo neaišku, kaip socialinės ne, ne, išmokos patenka į koordinavimo kontekstą laisvo asmenų judėjimo socialinė atsakomybė šiek tiek yra susiaurinama. Tiesiog yra užtikrinamas e, laisvas asmenų judėjimas, tačiau vis dėlto siekime, kad taip vadinamieji socialiniai turistai nepatektų į šito koordinavimo reglamento taikymo sritį. O... Merci, Madame Evelyne de Jong. Ačiū, ponė Velindė Jong. Um, I, I indeed... Manau, kad tikrai nemažai klausimų buvo užduota. Jie buvo labai įvairūs, skiriasi jų temos, detalumas. Vienas iš pirmųjų užduotų klausimų buvo toks. Ar apskritai pasiūlytos komisijos tekstas yra geras pasiūlymas? nes e, mes e, savo pristatymuose gan kritiškai žiūrėjome į pasiūlymą. Aš savo vardu galiu pasakyti, kad iš esmės siūlomi pakeitimai yra geri. Tačiau, kaip e, aš ir mano kolegos sakė anksčiau, reikia žiūrėti ne vien į pagrindus, bet ir į detalės. Reikia galvoti koks bus poveikis. Aš sutinku su jumis, tai yra labai techninis tekstas, todėl reikia galvoti, kaip tai paveiks kasdienį gyvenimą. Manau, taip analizuodami galime išvysti spragas ir užduoti reikiamus klausimus. turime pagalvoti, ar tekstas iš ties bus pritaikomas taip, kaip tikėjomės. Dėl nedarbo išmokų mes labai daug apie jas kalbame. Paskutinė darbo valstybė narė turėtų būti atsakinga už išmokas ir, kaip aš jau sakiau anksčiau, tai yra logiškas žingsnis. Kažkas iš jūsų kalbėjo apie valstybę narę, kuri gavo įnašas į socialinę sistemą. Ir taip pat turi būti atsakinga už išmokas. Bet reikia pasižiūrėti į siūlomą tekstą. Ten yra numatomi įvairūs laikotarpiai 12 mėnesių, daugiau mažiau nei 12 mėnesių, 3 mėnesiai. Tai tekstas, kuris ir taip yra sudėtingas, net ir dabartinis tekstas yra pakankamai sudėtingas. Kila klausimas, ar netampa dar sudėtingiau paprastam žmogui žinoti, kokios yra mano kaip bedarbio teisės. Aš manau, mes privalome panalizuoti tekstą ir pagalvoti, kaip viską išdėstyti paprasčiau ir kaip užtikrinti, kad kiltų kuo mažiau klausimų. Tarkime, 12 mėnesių, ką tai reiškia, ar reikia sudėti tuos mėnesius, ar tai turi būti ištisinis laikotarpis, na, kažkas klausė, kaip pamatuoti tuos 3 mėnesius. Tarkime, kažkas pradeda dirbti, galbūt jų e, darbo laikotarpiai yra trumpesni pradžioje, kaip tada su nedarbo išmokomis. Toliau. Socialinės apsaugos suderinimo reglamentas yra priemonė, kuri turėtų paskatinti laisvą judėjimą Europos Sąjungoje. Ta prasme, aš ir anksčiau kalbėjau apie tai, buvo ir klausimas užduotas administraciniai aspektai turi būti tokie, kad e, kai reglamente yra nurodoma, jog asmo priklauso tam tikrai socialinės apsaugos sistemai, tai tuomet reikia teisingai mokėti išmokas. Būtų labai gerai skatinti laisvą judėjimą ir prie to prisidėtų paprastesnės administracinės procedūros. Tarptautinėje aplinkoje gali būti taip, kad net nebus leidžiama dirbti tarp valstybinių lygmenių. Tarkime, darbdavys yra B dalyje. Tarkime, Niderlanduose galima dirbti keturias dienas per savaitę. Jei aš dirbu iš namų vieną savaitę, vieną dieną per savaitę, tai iš esmės aš 25 procentus dirbu savo kilmės šalyje ir tada atsiranda įvairių registracijos formalumų, pačios įmonės registravimo formalumų. Tokiu atveju sudėtinga yra gauti tokį darbo leidimą apskritai. Aš bijau, kad atsiras tokia tendencija, kad darbdaviai iš vis nebeleis dirbti savo darbuotojams iš namų. Bet reglamento tikslas yra netoks reglamentu yra siekiama leisti žmonėms dirbti keliose valstybėse narėse. Taip, teisinis tekstas tai leidžia, bet praktinis įgyvendinimas gali išryškinti tam tikras kliūtis. Buvo užduotas dar vienas klausimas susijęs su nuotoliniu darbu. Ateityje mes matysime tokį darbo tipą vis dažniau besivystančios technologijos leis pasitelkti tokį metodą. Žinoma, kad reikės ir tam tikrų administracinių procedūrų darbdaviams, kad jie galėtų laikytis reikalavimų. Be abejo, kad jie norės laikyti socialinės apsaugos reikalavimų, taisyklių. Jie sieks, kad asmuo būtų aptrūstas teisingoje šalyje. Nes kasgi būtų tokiu atveju, jei jūs esate neteisingos socialinės apsaugos sistemos dalimi ir tada susirgate, kyla kažkokių problemų, na ką daryti tada. Buvo keliamas ir sukčiavimo klausimas. Labai svarbu, kad įmokos patektų į teisingas institucijas. Reikia be to nustatyti, ar yra sumokama pakankamai įmokų. Daug detalių klausimų buvo užduota ir reikėtų dar techniškai viską išnagrinėti. Reikia žiūrėti kiekvieną straipsnį ir aiškiai suprasti, kokias problemas kelia pasiūlytas tekstas. Dėkoju. Euh, Ačiū. Ir ponas Nebreda dabar žodis jums. Ačiū. Kai aš e, mastu apie ES pasiekimus, sakyčiau, kad jų yra du su pusė. Vienas dalykas - Erasmus, antras Europos sveikatos apsaugos kortelė ir euras. Tai yra didžiausia ES pasiekimai, kuriuos su, supranta suvokia piliečiai. Pranešėjas uždavė klausimą, ką mes bendrai mar, manome apie šį pasiūlymą. Aš atsakysiu labai paprastai man patinka koordinavimą užtikrinantis reglamentai ir todėl jį kritikuoju, nes noriu tobulybės. Jeigu klausėte, kokiu mastu aš pritariu komisijos pasiūlymui, aš sakyčiau 80 procentų. Mano kritika yra pozityvi. Noriu, kad šis pasiūlymas būtų tobulas. Esu įsimylėjęs ir noriu, kad viskas būtų gražu. Uh, Bet jeigu man sakytumėt, nėra kitos galimybės, privalai arba jį atmesti, arba uh, jam pritarti. Tai aš jam pritarčiau. Tai, tai norėjau labai aiškiai pasakyti. Buvo e, vienas mane labai sudominęs klausimas, kokios galimybės, kokias perspektyvas. Mm, turime vertinant nedarbo e, kad e, įgyji teisę į bedarbio pašalpą po to, kai neturi darbo ne šešis, bet tris mėnesius. E, ministrų taryboje Ispanijos ministrė pareiškė, kad jos nuomonė, kuomet pašalpos išmokos eksportuojamos trims mėnesiams. 10 procentų atvejų darbuotojas sėkmingai integruojasi į, į, į šalį, į, į kurią jis išvyko, o atvirkštinis atvejis 70 procentų. Galima būtų manyti, kad Ispanijoje nėra daug tokių darbuotojų, bet iš tikrųjų Ispanijoje yra trečia pagal migru, migruojančių darbuotojų skaičių. Todėl kalbame apie praeitie iš Ispanijos daug žmonių išvykdavo, tačiau dabar pas mus daug žmonių atvyksta. Po Vokietijos ir Junktinės karalystės pas mus yra daugiausia ne ispanų darbuotojų visoje Europos Sąjungoje. Taigi svarbu atsižvelgti ir į mūsų, į tokios šalies perspektyvą. Ir tos pašalpos e, perkeliamos tam, kad būtų geresnė integracija į darbo rinką. Dar vienas dalykas. Visiškai suprantu teisingumo teismo nutartis, jų statusą ir jų svarbą. Minėjau uh, sprendimą dėl Brexito ir jis buvo paskelbtas likus septynioms dienoms iki balsavimo. Tai buvo politinis sprendimas. Nežinau, ar jis dabar būtų toks pat parengtas kaip ir, kaip ir tada. Jis buvo labai kruopšiai parengtas, tačiau mes turime labai uh, atsargiai apsispręsti, pasirinkti, kaip mes elgsimės, jeigu kartais uh, jis nustotų galioti. Kai kurie sprendimai kalba ne apie socialinės apsaugos išmokas, bet apie mišrius, mišrias išmokas, kurios mokamos ne ankstesnių įmokų pagrindų. Tai įmokos, kurios panašios į socialinės apsaugos išmokas, pavyzdžiui, pašalpos mokamos kurstantiems arba išmokos, kurias gali, išmoka, kurią gali gauti, kuri, ir tai yra ne šeimos, ne šeimai skirta išmoka, bet tai yra vienkartinė reta išmoka, kurią žmogus įgyja teisę susidarius aplinkybėms tam tikros aplinkybės. Komisijos pasiūlymas nueina toliau nei e, teismo sprendime aptartos aplinkybės. Ir tai gali būti vertinga e, priemonė, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą. Aš ne už galimybės piknaudžiauti sistemą ar sukčiauti. Aš noriu, kad viskas būtų teisingai, bet nemanau, kad reikia neproporcingai, neproporcingų priemonių sprendžiančios klausimus. Turi būti balansas. Kalbame apie Europos e, tipo sandorį. Jeigu aš teikiu Jums paslaugas, turite man mokėti. Svarbiausia, kad e, tau mokėtų atlyginimas muo, su kuriuo tu sudarai savo darbo sutartį, o man svarbu mokėti įmokas, kurias aš, aš privalau mokėti. Ir kad man jūs mokėtumėt bedarbio pašalpą tai logiška ir gyvenama, gyvenama vieta ir gali būti ta svarbi jungtis šioje sistemoje ir, ir padėti sukurti aiškę struktūrą. Jeigu dirbate Vokietijoje ir jūs informuoja, kad bedarbio pašalpą jums mokės Ispanija, žmonės to nesuvoks, tai nelogiška. Taip pat dėl indeksavimo indeksavimas yra atskira Pandoros skrinė. Šeimos išmokos, vaiko, vaikui skirtos išmokos, bet mokėtinos ne ten, kur vaikas gyvena. O pavyzdžiui, Vokietijoje pensininkas gautų 2000 eurų, o Ispanijoje 1200 eurų. Nėra vienybės ir vien, tai sistemos nevienodos dėl to ir nėra koordinavimo. Pažvelkime į Ispaniją. Įsivaizduokime vaikus gyvenančius Prancūzijoje. Ar jie turėtų gauti, jiems turėtų būti skirti, e, e, ar jiems vaiko išmokas turėtų skirti Prancūzija ar Ispanija? Reikia surasti paprastą formulę, kuri nebūtų sudėtinga ir būtų e, žmonėms suprantama. Taip pat buvo minėta Šveicarija. Jei šiam reglamentui bus pritarta, turėsime pagalvoti apie sprendimą ir Šveicarijos atveju komisija tikriausiai pateiks pasiūlymą, kok tokios taisyklės galios pasienio darbuotojams iš Šveicarijos. Pensijos. Norėčiau pateikti e, praktinį pavyzdį. Išlaikytinio išmokos atvejais yra. Nebuvo aišku, ar to konkrečiai atveju tai buvo e, lygos, pašalpa mokam, išmoka mokama dėl lygos, ar tai buvo išlaikytinio išmoką. Kai bandėme išsiaiškinti tai praeitie, trys šalis atmeti atsakomybę. Tačiau dabar e, sprendimai šiuo klausimu priimami balsuojant kvalifikuotą balsų daugumą ir vietoj to minėto draudimo atsiranda kit, toks naujas skyrius ir visas turimas išmokas bus galima išlaikyti net 90 procentų. Tai toks teisinis sprendimas, man atrodo, būtų teisingiausias. Kalbant apie žmonės, kurie gyvena ne savo šalyje ir kaip juos susijęti su jų gyvenama vieta. Mes pasiekėme daugiau pažangos su reglamentu, tačiau yra, egzistuoja dabar ir direktyvos projektas, kuriuo bandoma pakeisti anksčiau priimtą teisės aktą. Reikės dar pasižiūrėti, ar bus numatyta konkreti praktinė galimybė šio klausimo sprendimas. Man atrodo, kad mes, mums praeitie pavyko patobulinti pasiūlymus ir aš mes susitikimės, kad mes galime nešti pozityvų indėlį. Kaip sakiau, reikia panagrinėti deleguotusius teisės aktus ir gyvendinimo teisės aktus. Nežinau, ką Prancūzijos senatas nuveikė su ataskaita. Mm, ir kaip jie pasielgė su deleguotusios teisės aktais, kaip aškėjo, kad kai kurie iš jų pažeidžia subsidiarumo principą, nes deleguotusios teisės aktus e, e, patvirtintus komisijos, tų aktų, kuriuos patvirtino komisija, ne, neturėjo teisės peržiūrėti ir kontroliuoti parlamentas. Ir tai jau institucinės mūšis, tai jau peržengia čia svarstomų klausimų ribas. Bet tai tik pavyzdys. Pavyzdžiui, reglamento projektas. Jeigu komisija jeigu komisija labai kruopšiai peržiūrėtų visus reglamento priedus, tuomet susidurtume su rimta užduotimi, nes tai, labai daug, tai reikštų labai daug darbo. Parlamentas verčia mus pritarti e, teikiamoms rekomendacijoms. Bet mes turime nuspręsti, į kokias išmokas, į kokias E, kokias išmokas piliečiai turi teisės, kokios teisės jiems galioja socialinės rytyje. Visa tai yra sprendžiama per deleguotusius teisės aktus. Todėl labai raginčiau jūsų neprarasti turimų teisių per tuos aktus, nes jų jie, jie būtų tokios pat galios kaip ir kiti teisės aktai ir kaip priedai jie, jie galioja visas e, teisės aktas, tai galioja ir jo priedai. Todėl dėrybose elkitės taip pat kaip 2010-aisiais ir nepamirškite visų, visų smulkmenų, kurios gali tapti labai svarbios. Kaip jau sakiau, ši priemonė, šiai priemonė įgalioja subsidiarumo uh, nuostatos ir Prancūzijos, e, Prancūzijos atliktas tyrimas man yra labai įdomus. Jei kalbame apie apriepti ir apie komandiruotojų ir darbuotojų direktyvą, galime dar čia aptarti daugybę susijusių klausimų, kurie tiesiogiai susiję su tuo e, siūlymu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems trims ekspertams, kurie pristatė E, mūsų pasiūlymo analizę. Norėčiau pratesti tai, ką ką tik išgirdau. E, darau prielaidą, kad e, ekspertų vertinimais mūsų pasiūlymas yra geras. Labai svarbu, kad nepriklausomai ekspertai reiškia tokią nuomonę ir kad tokią išvadą galime daryti šiandien. Taryba ir parlamentas turės toliau dirbti, kad jūs galėtumėte prisidėti prie šio teisės akto rengimo. Trumpai apie šio pasiūlymo tikslus. Visų pirma, sustiprinti sąsajas tarp darbuotojų ir valstybės, kurioje jie dirba arba kurioje jie nori dirbti. Tai susiję su e, bedarbio pašalp, po įgaliojančiomis nuostatomis. Taip pat noriu visus nuraminti, kad mes nenorime sukurti jokių naujų teisių, nenorime valstybei suteikti daugiau prievalių praėjus trims mėnesiams. Tik tai tris mėnesius, jeigu darbuotojas komandiruojamas, e, valstybė tampa už jį atsakinga, bet po to. Jeigu kalbame apie judžius darbuotojus, niekas nesikeičia. Antras tikslas Tai piknaudžiavimų klausimas, daugelis tai minėjo, tai opus klausimas. Ir reikia būti tikram, kad e, tų teikiamų nuostatų pagrindų nebūtų, neatsirastų galimybė piknaudžiauti, tuo pat metu taisyklės negali būti pernelyg griežtos, kad e, pradėtų varžyti judumą. Ir e, čia noriu paminėti ir e, aktyvios veiklos nevykdančių asmenų e, situaciją ir kad jie turi būti lygiai traktuojami. Ir kai žmonės nustoja dirbti pagal galiojančias nuostatas, pagal reglamentą, jie išlieka darbuotojais, jų statusas nesit, nesikeičia pagal iš, iš, iš šio teisės akto perspektyvos. O Karlos, man atrodo, yra vienintelis žmogus Europoje, kuris gali romantiškai kalbėti apie šį reglamentą. Ir e, ar mes nueiname toliau šiuo teisės aktu ar ne. Ir kai kalbant apie e, teisingumo teismo sprendimus, Na, mes galime toliau kalbėtis apie tai su parlamentu, kaip mes atsižvelgiame į, nutar, į nutartį išdėstytas nuostatas, bet norime išvengti, piknau, norime išvengti piknaudžiavimo galimybių, bet taip pat ne, per nelik griežtai ne, nesuvaržyti ir nesusaistyti tuo teisės aktu. Sukčiavimai komandiruotojų darbuotojų atveju Reikia dirbti visiems drauge, kad e, būtų galima išsiaiškinti visus įtartinus atvejus ir taip pat norime, kad toks bendradarbiavimas būtų stiprinamas. Iš esmės tai yra tikslumo iškumo klausimas, nes, kaip sakėte, teisėmis galima naudotis tik tai, kai, jeigu jas supranti. Tai čia noriu paminėti skyrių, kur kalbame apie sveikatos apsaugos ir kitas teisės. Dar kartą noriu pasakyti, kad tikrai džiaugiamės galimybę aptarti su jumis jūsų tarybą šio tikrai svarbaus pasiūlymo aspektus. Ir parlamentas taryba ir komisija yra, visi pareiškia, kad tai yra prioritetinis pasiūlymas ir visos institucijos yra pasiryžęs teikti, kiek manoma, spartesnės pažangos jos svarstime. Ačiū dabar, žodis mūsų pranešė Gijom Balaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodė svarbu ir būtent todėl taip taip e, tiesmukai suformulavau savo klausimą ir paklausiu ekspertų nuomonės apie šį pasiūlymą. E, man atrodo, kad e, išgirdome bendrų pamastymų apie šį pamatinį teisės aktą. Pateiktas pasiūlymas eina gera kryptimi ir juo siekiame užtikrinti geresnės galimybės judiems darbuotojams ir užtikrinti jų teisės. Tačiau gali būti, kad šis pasiūlymas gali būti ir pas, pasiekti ir atviršinio tikslo nei, nei numatyta. Griežtai, pavyzdžiui, maksimaliai suvaržyti kai kuriuos aspektus kaip su įmonėmis, administracijomis ir fiziniais asmenimis, kaip užtikrinti, kad administracinė našta jiems nebūtų pernelik didelė ir kaip padaryti, kad neatsirastų nesažininga konkurencija kad nevienoda situacija, kad, kad išliktų vienoda konkurencija. Bet taip pat sakyčiau, mes labai uh, nuoširdžiai ir kruopšiai turėtume ieškoti sprendimo dėl uh, veiklos nevykdančių asmenų. Dėl to, kaip ap, ap, apspręsti tų e, darbo neturinčių asmenų statusą. Ir turime labai atidžiai tai svarstyti. Uh, Kalbant apie metodus darbo, mm, kreipiuosi šešėlinius pranešėjus čia ir noriu pasakyti, kad tie, kurie užsima komandiruotojų darbuotojų pasiūlymų, taip pat svarstytų štai tokį pasiūlymą. Yra patvirtintas darbų tvarkaraštis, mes turėsime dirbti gana greitai ir iki vasaros. E, darbą užbaigti, nu, todėl klausiu komisijos, koks yra tvarkaraštis ir kada numatomas galutinis e, šio pasiūlymo tvirtinimas. Taip pat galbūt reikia norėčiau pasiūlyti toliau tęsti darbą ne tik su ekspertais, ne tik su tais trimis, kurie yra šiandien čia, bet ir su kitais pilietinės visuomenės atstovais, pavyzdžiui, e, darbuotojų atstovais, įmonių, verslininkų atstovais, pavyzdžiui, socialinės apsaugos nacionalinių institucijų atstovais. Ir remdamasis tą pačią logiką norėčiau ir šešėlėms pranešėjams, ir, ir pačiam savo kad tinkamai išnaudotume mokesčių mokėtojų pinigus. Apsilankyti, siūlyčiau apsilankyti kai kuriuose valstybėse narėse, kad išsiaiškintume, kokie esminiai skirtumai egzistuoja tarp šalių, tarp skirtingų geografinių teritorijų Ir kokie yra tie svarbiausi principai, kuriais turėtume remtis čia, kuo skiria, skiriasi situacija vidurio rytų Europoje, vakarų, šiaurės Europoje, kad labai e, ap, galėtume giliai apžvelgti tą situaciją ir išsiaiškinti, kokie skiriamieji bruožai čia egzistuoja. Taip pat norėčiau paminėti migracijos klausimą šiandien Europoje yra ir šalių, kurios yra vidinės imigracijos paskirties šalimis, migracijos paskirties šalimis, tai Ispanija, Vokietija ir yra migruojančių darbuotojų srautai. Tai tiek, ponė pirmininkė, ir ateinančiomis savaitėmis pasirodys pirmasis pasiūlymas dėl darbų tvarkarašio ir darbo metodo. Jis bus išsiuntinėtas šešėliams pranešėjams. Taip pat noriu, kad iš, į mūsų darbę dalyvautų ir tie, kurie užsima komandiruotojų darbuotojų pasiūlymų. Ačiū. Išklausę įvairių, šių įvairiausių pasisakymų, matome, kad uh, E, šis pasiūlymas yra strateginės svarbos Europos ateičiai. Kalbame apie laisvą judėjimą, tai vienas pamatinių principų, apie judumą, tarp valstybinį darbuotojų judumą arba pasienio darbuotojų judumą ir uh, E, konkretų nuostatų poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui, kaip su e, nedarbu, pensija, sveikatos apsauga, e, išmokomis šeimoms. E, kalbame apie, kad sėdami šį pasiūlymą ir apie tai, kad būtina išlaikyti teisės ir kaip apriboti piknaudžiavimo ir sukčiavimo galimybės. Po vykusių diskusijų aiškėja, kad e, šis pasiūlymas tikrai yra labai sudėtingas. Tačiau, jeigu jis yra sudėtingas, nereiškia, kad nereikia ieškoti pačių skaidriausių, paprasčiausių sprendimų, siūlymų. Dar vienas dalykas, kuris išriškėjo jūsų pasisakymuose ir paskutinėme pranešėjo pasisakymė, tai e, būtinybė užtikrinti sąsajas tarp e, kur koordinuoti darbą e, kolegų, kurie užsima socialinės apsaugos sistemomis, bei tų, kurie nagrinėja komandiruotojų darbuotojų pasiūlymą, nes tie tos sritis yra labai susijo. Kreipdamasis į pranešėjus ir šešėlinis pranešėjus, sakyčiau, kad darbo čia tikrai bus ir noriu padėkoti, padėkoti ekspertams už, už jų indėlį, už įžanginius pasisakymus, bei taip pat už, jų, už jūsų patiktų atsakymų kokybę. Iš tikrųjų, tas, ta tema nebūtinai yra labai patraukli iš pirmo žvilgsnio, bet uh, E, savo, pasisakym, į savo pasisakymus jūs įdėjote nemažai um, atsidavimo, meilės šiai temai ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą. Ir kol kas e, mūsų darbas nutraukiamas pusvalandžiui ir grįšime 17.30, nes mūsų laukia balsavimas, kuris prasidės pusė šešių. Ačiū ir iki greito.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

Ok. Je vous propose tout doucement de prendre votre place. Visiems susėsti. Et donc nous allons, nous allons commencer le, le vote. Donc on... Pradėsime balsuoti. Yra numatytas vienas punktas. Tai pasiūlymas dėl normos ir dėl tautinės apsaugos prašytojų. Dėl normų, dėl tarptautinės apsaugos prašytojų prieimimo naujos redakcijos pasiūlymas. Nuomonės autorius ponas Benifei. Dar turite porą minučių pasiruošti balsavimo pradžiai. Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc je commence par l'amendement. Taigi, pradedame. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 94 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 18 pakeitimas už, kas prieš, Siūlau pasitikrinti, kaip balsavome. Pritarta. C'est pas accepté. Devynioliktasis pakeitimas už, prieš. Siūlau patikrinti, kaip balsavome dėl šio pakeitimo. Balsuoti baigėme. Pritarta dviem balsam persvėrus. 96 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš. Siūlau patikrinti ir dėl šio pakeitimo. Balsuoti baigėme. Pritarta. Keturiems balsams persėrus. 21 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 97 atkrenta. 22 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. G kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Siūlau patikrinti, nes tai kompromisinis pakeitimas. Balsuojame, balsuoti baigėme. Pritarta. Šimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, Tikriname, kaip balsavome. Balsuoti baigiame. Atmestas. Šimtas pirmas pakeitimas kas už? Kas prieš? Atmestas. Dvidešimt penktas toliau. Kas už? Kas prieš? Siūlau patikrinti, kaip balsavome dėl šio pakeitimo. Balsame, balsuoti baigėme. Pritarta dviem balsam per svėrus. Praleidžiame daugybę neteiktinų pakeitimų sąraše esančių. Šimtas antras pakeitimas. Kas už? Antrajame puslapyje. Balsuojame dėl 102. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 26 pakeitimas. Kas už, kas prieš, <clears throat> pritarta. O kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimt trečias e, dėl keturių kartų, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. G komprom, J kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 135 kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 136 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Atmesta, atsiprašo pirmininkas. 137, 89, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesti. 140 už, prieš, susilaikė, atmestas. 141 už, prieš, susilaikė, atmestas. 34 už, prieš, susilaikė, pritarta. 142 berods. Kas už? Kas prieš? Tikrinsime, kaip balsavome. Baigėme balsuoti. Atmestas. 145. Kas, kas už? Kas prieš? Atmestas. 35 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 144 už, prieš, susilaikė, atmestas. 36. Pirm, dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 146 pakeitimas. Tikriname, kaip balsavome dėl 36 antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. 146 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Ką kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 148 už, prieš, susilaikė, atmestas. 149 už, prieš, susilaikė, atmestas. 150 už, prieš susilaikė atmestas. 151 už prieš susilaikė atmestas. 152 už prieš susilaikė pritarta. 30. Prieš tai tikriname, kaip balsavome dėl 152. Balsuoti baigėme. Atmestas. Toliau dėl kelių pakeitimų kartu, kas už. Prašau. Atsiprašau, aš neteisingai balsavau, aš norėjau balsuoti už, o ne prieš. Ir tai keičia balsavimo rezultatą. Dėja, per vėlų, sako pirmininkas. Dėja pakeisti negalime. Trisdešimt aštuntas, šimtas penkiasdešimt trečias, šimtas penkiasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. 38, 153, 154. Tikriname, kaip balsavome. Baigiame balsuoti. Pritarta. pirmininkė. Pirmininkė, gal galite uh, pas, pasirūpinti, kad tik tai parlamento nariai turėtų teisę prašyti tikrinimo, kai balsuota. 156-159, kas už, kas prieš, pritarta. 157 už, prieš, susilaikę, pritarta. 158 už, prieš, susilaikę, atmestas. 159 už, prieš, susilaikę, atmestas. 40 už, prieš, susilaikę, pritarta. 161 už, prieš, susilaikė, pritarta 162 už, prieš, susilaikė, pritarta 163 už, prieš, pritarta 41 pakeitimas toliau už, prieš, susilaikė, pritarta. 42, 168 ir 169 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. L kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 44 už, prieš, susilaikė, pritarta. 175 už, prieš, susilaikė, atmestas. 176 už, prieš, susilaikė, atmestas. 177 už, prieš, susilaikė, atmestas. 178 už, prieš, susilaikė atmestas. 45 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 179 už, prieš, susilaikė pritarta. 46 už, prieš, susilaikė pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl 46. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. N kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Amendement 186. Šitas 96. Už, prieš, susilaiko, priimta. 197 už, prieš, susilaiko priimta. En 90, 190 en français. Tas 90, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 191, prieš, už, susilaiko, priimta. A, konstatuojama dalis, pakeitimą žodžiu. Mes Aldė pasiekė pasiūlymas, pasiūlymas žodžiu pakeisti dalį po ensuring, pasakant pirmiausia, išbraukant that all applicants are equally treated ir nurodant standardized reception conditions for all applicants. Tai pakeitimas žodžiu, niekas neprieštarauja. Kas už A, kas prieš, kas susilaiko priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. ir 53. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 54. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 55. Kas už, atkrenta, atsiprašau. 56. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 56, kas už, kas 57, kas už, prieš, atmesta. Šeštas, kas prieš, susilaiko atmesta. 58, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas, šešioliktas ir penkiasdešimt devintas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas, šešiasdešimtas ir penkiasdešimt devintas. Balsuojame kortelėmis, baigiame. Priimta. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 8. Atkrenta. 62. Atkrenta. 63. Atkrenta. 9. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 10 ir 64. Kas už? kas prieš, susilaiko priimta. C kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 67 už, prieš, susilaiko priimta. D kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. E kas už, kas prieš, susilaiko priimta. F už, prieš, susilaiko priimta. 77 už, prieš, susilaiko priimta. 79 už, atsiprašau, atkanta. 80 už, prieš, susilaiko, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. 82 už, prieš susilaiko atmesta. 83 už, prieš susilaiko atmesta. 84 už, prieš susilaiko atmesta. 85 už, prieš susilaiko. Reikėtų vis dėlto patikrinti balsuojant kortelėms 85. Baigiame priimta. Vienu, bal, vienu balsu persvara vertėjo perbalsuoti. Aštuoniasdešimt devintas už, aštuoniasdešimt aštuntas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuoniasdešimt devintas už, prieš susilaiko atmesta. 90 už, prieš susilaiko atmesta. 91 už, prieš susilaiko atmesta. 92 už prieš susilaiko atmesta. Ir baigiamasis balsavimas, vardinis balsavimas, kortelėmis prašome balsuoti. Le vote clos. Baigiame balsavimą. Pritarta, sveikiname pranešėją. Voilà, nous avons terminé, nous nous retrouvons. De... Taigi, baigėme darbą, rytoj susitinkame 9 val. tiksliai.